2014 metų rugsėjo 10 dieną nutraukti Europos parlamento posėdį vėl tęsiamų. Rugsėjo 10 dienos posėdžio protokolai ir kiti dokumentai jums ir išdalinti, ar kas nors turite prieštaravimą.